Vznaviam posėdzenį. Pradedame posėdį. Ponios ir ponai, pirmiausia, pirmininko pranešimas. Dėl e, evakuacinių pratybų, kurios šiandien vyko per balsavimą, visi balsų paaiškinimai bus perkelti į rydieną. Todėl mes galėsime išaiškinti, kodėl balsavome vienai par kitaip, rytoj po balsavimo. Be to, rytoj e, bus baigtas e, balsavimas, kurio nespėjome užbaigti šiandien. Tarp jų yra ir nutrauktas balsavimas dėl vieno pranešimų. Pradėsime būtent ten, kur šiandien baigėme. Ir e, galėsime E, toliau dirbti rytoj. E, vakar dienos posėdžio protokolas jau parengtas, ar kas nors turi komentarų, jeigu ne, tada protokolas tvirtinamas. Šiandien darbo tvarkės pirmasis klausimas - klausimai Europos komisijos pirmininkui. Pirmasis klausimas bus pateiktas ir komentarai išsakyti pono Manfredo Weberio, kuris kalba Europos liaudės partijos vardu. Pone pirmininkė, na, šipsodamas galiu pats e, mūsų visus pasveikinti, kad e, su, puikiai susidarome su pratybomis e, priešgaisrinėmis ir dabar visi grįžame į salę ir dabar kaip EPP atstovas noriu užduoti klausimą komisijos pirmininkui, kuris liečia uh, viduržėmio jūrą ir situaciją tenais. Daug e, žmonių bėga iš Šiaurės Afrikos į Europą ir kai kurie jie pasiekia Europą, kiti ne. Ir mm, žiniasklaida yra rodomi vaizdai žuvusių žmonių, kurie, kurie nepasiekia Europos krantų. Na ir norėčiau sužinoti, kaip uh, uh, ketinama dar reaguoti į šią padėtį. Uh, ir paprašysiu kaip PPP atstovas komisijos pirmininko nurodyti, ar Frontex ar apskritai ES turi pakankamai išteklių ir galimybių, o taip pat ar pakankamą teisinį pagrindą turime tam, kad Europa galėtų sureaguoti ir veikti iš vien viduržymio jūros regione. Ir trečias klausimas. Norėčiau žinoti, kaip yra bendraujama su kilmės šalimis, Tunisu, Egiptu ar pasiekta kokiu nors rezultatu tose diskusijose. Ačiū. Labai ačiū. Pone Weberiai, pirmiausia, mes visi apgailestavome dėl pastarojo meto įvykių. Kaip žinote, dėl jų buvo prarasta daug gyvybių. Aš sutinku su jumis. Reikia imtis ryštingesnių veiksmų šioje srityje. Kaip žinote, Mes sureagavome nedėlzami ir padėjome e, Šiaurės Afrikos valstybėms, suteikdami 100 milijonų eurų humanitarnę pagalbą. Ta parama ir toliau teiksime, e, pasitelkdami savo agentūras, kurios padeda susidoroti su dideliu migrantų antplūdžiu. Labai svarbu, kad viduržėmio jūros valstybės bendradarbiautų su kitomis šalimis ir koordinuotų savo veiklą. Reikia veikti daugiau. Ir mano tiesioginis atsakymas būtų toks. Taip, reikia daugiau paramos Frontexui pasiūlymai sustiprinti Frontexą turi būti priimti nedelsiant, o be to valstybės narės turi pademonstruoti politinę valią ir būti solidarius tarpusavyje, suteikdamos e, techninės ir humanitarinės e, pagalbos priemonės. Kaip žinote, ES pati tokių priemonių neturi. Valstybės narės turi bendradarbiauti, kad mes galėtume pasinaudoti tokiamis priemonėmis. Ačiū. Antras klausimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju šį padėties įvertinimą, jeigu jis nurodė, kad dabar mums reikėtų daugiau išteklius, kuriuos turėtume skirti Frontex, tai dabar norėčiau sužinoti štai ką. Ar sutinkate su tuo, kad likščiol valstybės narės buvo likščiol nepakankamai nusiteikusi suteikti išteklių Frontex, nes likščiol tarsi pasigėdame valstybių narių noro padėti. Frontex, paremti ją ir ar manote, kad čia reikia didesnio indėlio iš valstybių narių pusės? Manau, kad ši diskusija vyksta. Ir tiesą sakant, Europos vadovų taryboje e, šis klausimas bus vienas darbo atverkės punktų. Europos vadovų taryba įvyks šį mėnesį 23-24 dienomis. Manau, kad dabar valstybės narės turėtų ne tik priimti pasiūlymus, kuriuos ir anksčiau pateikusius susijusius su Frontexų sutvirtinimu, bet ir turėtų suteikti daugiau logistinės pagalbos, daugiau lėktuvų, daugiau laivų turi būti pasiūlyta. Tai yra gyvybiškai svarbu. Mes iš savo biudžeto ES lygmenių to negalime suteikti. Manau, kad politinės valios taip elgtis užtenka, tačiau dirbti reikia koordinuotai, pastangos E, Europos komisija jau pradėtos, e, komisijos nariai Malmström labai daug dėmesio šiam klausimui skiria, bendradarbiavęs valstybėmis narėmis Ir aš manau, kad Europos taryba susirinkusi šio mėnesio 23-24 dieną tik patvirtins šios planus. Kitas dalykas, turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Aš pats lankiausi Tunise ir kalbėjausi su ministru pirmininku. Jie žada bendradarbiauti su mumis ir jie bendradarbiauja, bet dabar reikia tam tikrų pragmatinių logistinių susitarimų su mūsų agentūra ir Tuniso administracija. Ačiū. Po uh, gaisro signalizacijos ne visi sugrįžę buvo. Dabar norėčiau žodį suteikti ponui Hifelgofnin. Aš matau, kad kai kas vis dar dalyvauja tose gaisro pratybose. Kolegos, vakar komisaras Olirein paskelbė apie visą eilę svarbių žingsnių, kurių imasi komisija. Pirmiausia, E, gelbėjimo mechanizme buvo numatyta pokyčiai. E, buvo sakyta, kad tas mechanizmas turim numatyti lankščias, lankščias priemonės. Ir svarbiausia, jisai paminėjo, kad tai galima pasiekti numatant diskontuotus skolinių įsipareigojimų apsikeitimus ir obligacijas. Antra, jis taip pat paminėjo, kad komisija turėtų pradėti nagrinėti galimybę, e, e, euro obligacijų galimybę galų gale, sakyčiau. Taigi, norėčiau paklausti jūsų, ponė Berozo, ar galite patvirtinti, kad tokia yra komisijos pozicija? Ir antra, atsiprašau, sako kalbėtojas, Antra, kadangi laikas spaudžia, ar siūlysite šios pakeitimus gelbėjimo mechanizmui e, kitame Europos vadovų susitikime birželio mėnesį už dviejų savaičių? Ačiū. Aš noriu patvirtinti, kad visos mintis, kurias išsakė komisaras Oliren, mm, buvo mano patvirtintos, aš jas remiu, taigi ne, nekartosiu to, ką jisai sakė. O dėl ESM, dabar mes kaip tik ir kuriame ESM. Žinau, kad vyriausybės tam turės greitų metų pritarti ir tikiuosi, kad Europos vadovų taryboje bus priimtas politinis sprendimas patvirtinantis e, sprendimus dėl Europos stabilumo mechanizmo. Ir aišku, žinote mūsų poziciją. Dėl euro obligacijų Tai nėra nauja. Jau daugelį metų Europos komisija, taip pat ir mano pirmtakas, kalbėjo apie euro obligacijų idėją. Tačiau realybė yra tokia, kad iki šiol valstybės narės nepatvirtino tokios idėjos. Pavyzdžiui, kilus kriziai Graikijoje. E, komisijos pasiūlymą atmetė dauguma eurozonos valstybių. Manau, kad dabar padaryta šiokia tokia pažanga Pradedama svarstyti kelius variantus ir aišku, komisija teiks kelius variantus. Visą laiką galvojame, kad euro obligacijų e, alternatyva yra patraukli, aišku, jeigu tai parems valstybės narės, tačiau tikslo dar nepasiekėme ir dabar reikia susitelkti ties Europos stabilumo mechanizmu. Ačiū. I, I crisis... Pirmininkė, nemanau, kad Graikijos ir euro krizė jau baigėsi, tikrai dar nesibaigė, todėl mums reikia surasti papildomų priemonių. Viena tokių papildomų priemonių kaip tik ir buvo pasiūlyta Oliren, būtent apsikeitimas blogosiomis obligacijomis tam tikrų šalių į trigubo A reitingo obligacijas tai gali iš, jas gali išduoti, nu, numatyti Europos stabilumo mechanizmas ar kokia nors nauja Europos agentūra. Nesvarbu, svarbus mechanizmas ir svarbu, kad, manau, pirmą kartą Olirien ir komisija pripažino, kad būtent taip reikia eiti į priekį. Pone Ferhofštatai, komisija yra kolegėli institucija ir turiu pasakyti, kad tai, ką sako Oliren ir aš, yra lygiai tas pats. Komisijos metinėje augimo peržiūroje siūlome didesnę intervenciją į rinkas, tačiau valstybės narės tam dėja nepritarė. Taigi galiu Jums patvirtinti, kad mes iš tikrųjų einame tą kryptimį, Mes e, norime padidinti e, intervencijos į rinkas lankstumą, tačiau, kalbant atvirai, manau, dabar reikėtų susitelkti ties ESM e ir, aišku, apgalvoti euroobligacijų ateities alternatyvas, jei valstybės narės būtų pasiruošusios tam pritarti. Ačiū. Dabar ponas Zahradė. Pirmininkė, kalbėsiu čekų kalba. Pane předsedo Baroso, jak víte, moje skupina. Pone pirmininkė Baroso, kaip jūs žinote, mano frakcijoje daugiausia yra atstovai iš valstybių, kurios nepriklauso eurozonai ir eurogrupiai. Ir todėl mes e, suprantame, kad jokių būdų eurozona negali žlugti, nes mūsų ekonomika yra labai glaužiai susijęta su euro krepšeliu, eurozona. E, Tačiau mes manome daug ženklų, kurie yra prieštaringi. Europos taryba sako vieną dalyką, Europos centrinis bankas kalba visai ką kitą ir Tarptautinis valiutos fondas ištieso dar trečiopą poziciją. Ir man susidaro įspūdis, kad visuomet politinė pozicija e, nukenčia dėl ekonominių sumetimų. Tarsi rinka e, turėtų būti traktuojama kitaip, nes įsiskolinusių valstybių skolos restruktūrizacija turi būti organizuojama per tą pačią Europos komisiją. Mes visuomet matome, kaip skiriamos vis didesnės sumos ir tas procesas tampa be galo e, besitęsiančių ir mes vis investuojame į valstybės, kurios yra itin sudėtingose situacijose, kurios yra ant bankruoto ribos. Taigi, kaip mes galime įvertinti realius poreikius ir kaip mes galime įtvirtinti savo poziciją? Ačiū. Pirmiausia, ponė Zahradil, kaip jūs žinote, ekonominių požiūrių e, problemos nėra tik eurozonos problemos. Kai kurios valstybės narės, kurios nepriklauso eurozonai, taip pat reikalauja mokėjimų balanso paramos ir Europos komisija tai daro. Dėl eurozonos, kaip jūs sakėte, iš tiesų vyksta daug diskusijų tarp valstybių narių, tarp tarybos, komisijos, Europos centrinio banko. Stengiamasi rasti geriausią įmanomą nuoseklų atsaką. Kaip žinote, ne visuomet galima rasti ekspertų susitarimą dėl geriausio atsako. Tai yra dar tebesitęsantis darbas ir būtų sąžininga pripažinti, kad tos klausimus išspręsti yra sunku ir jie yra kompleksiniai. Šio iššūkio mastas yra beprecedentiškas, jis reikalauja tam tikro suderinimo darbo. Europos komisija stengiasi elgtis išmintingai ir atsargiai ir tuo klausimu informuoja visuomenė apie tai, nes dauguma tų klausimų yra makroekonominių požiūrių jautrus. Tačiau vieną dalyką reikia pasakyti e, aiškiai e, restruktūrizavimas, skolos restruktūrizavimas negali būti e, tas pats, kaip valstybių, pačių valstybių narių pastangos e, sureguliuoti biudžeto deficito problemas. Ačiū. Pirmin, uh, vienas iš frakcijos pirmininkų Benditas. Pone pirmininkė, ponė Baroso, aš manau, kad tiesa yra ta, kad mes ne visuomet suprantame ES poziciją. Ir aš norėčiau išskirti tris dalykus. Pirmiausia, dėl restruktūrizacijos. Mes e, turbūt nesame nustepę, kad dabar e, E, yra restruktūrizuojama skola, pavyzdžiui, Graikijoje, dėl paprasčiausios priežasties. Reikia suteikti galimybę Graikijos vyriausybei atkurti pasitikėjimą e, Graikijos visuomenės tarpe ir pati Graikijos visuomenė turi būti restruktūrizuota. Šiandien Graikijoje niekas nieko nepasitikė, taip pat ir vyriausybėje. O kol vyriausybė nesugeba sukurti ateities perspektyvos savo visuomeniai, kol netaikomos jokios biudžetinės drausmės priemonės, negalima atgaivinti ekonomikos. Todėl aš manau, kad reikėtų e, komisijos diskusijose e, pagalvoti apie tai, kaip atkurti pasitikėjimą tarp Graikijos žmonių. Tai yra sinekvanon sąlyga E, ir tai yra būtina, kad taikytume bet kokias kitas priemonės. Šiandien biudžetinės drausmės kaštas neprilyksta visuomenės patiriamos žalos ir visuomenės nepasitikėjimas yra labai pavojingas. Paskutinis klausimas - mokesčių vengimas. Ar Europa negalėtų pabandyti padėti Graikijai e, išvengti tokių problemų kaip mokesčių vengimas? E, bankai Austrijoje, Luksemburgė, Kiprė, Šveicarijoje turi graikų sąskaitų. Kodėlgi mes negalime išspręsti šios problemos, kodėl mes negalime panaikinti bankininkistės paslaugės, pas, paslapties, kad Graikijos vyriausybė suprastų, kaip tie mokesčiai yra vengiami. Nes dabar yra mokesčiai išvengiami ir mūsų bankai, Europos bankai e, gauna grinuosius pinigus iš tų žmonių, kurie vengia e, tų mokesčius mokėti. Atsiprašau, bet jūs kalbėjote daugiau negu dvi minutės. Noriu priminti, kad jums žodis suteikiamas tik vienai minutiai. Pone Konbenditai, tiesa ta, kad Graikijoje mokesčių vengimo problema egzistuoja, nors mano nuomonė tai nėra Graikijos struktūrinių problemų priežastis. Dabar mes. Uh, dirbame stengdamiesi kovoti su bankininkistės paslapties keliamomis problemomis. Kaip žinote, visos valstybės narės ir Šveicarija nuo 2009 metų kovo mėnesio e, taiko Europos e, e, keliamus e, reikalavimus, kad valstybės narės e, suteiktų reikalingą in, e, bankų informaciją atitinkamoms mokesčių institucijoms administracinis bendradarbiavimas mokesčių srityje vyksta ir 2011 m. kovo 11 d. įsigaliojo naujas dokumentas toje srityje. Ir dėja, e, tas dokumentas bus pradėtas taikyti tik tai 2013 m. sausio 1 d. ES reikia sukurti gerą juridinę bazę, kad nebeliktų kliūčių e, valstybėms narėms keičiantis fiskalinį informaciją. Aš manau, kad šiandien mes turime pakankamai priežasčių, kad administracinių pagrindų valstybės narė suteiktų visą reikalingą informaciją kitoms valstybėms narėms, įskaitant ir Graikijai, apie galimą sukčiavimą ar mokesčių vengimą. Ačiū, pirmininkas Biskiai. E, Labai atsiprašau, išnaudojate visą savo laiką. Atsiprašau. Gerai, pasižiūrėsim, prašom. Na, koleg, kolegiškai viskas trumpinsiu, ponė. Paras turiu trumpą klausimą. Labai džiugu, kad didžiojo aštuntuko susitikime buvo aptartas interneto klausimas ir G8 formate taip pat bus apie tai kalbama. Na, man neverčia surpinti tai, kad didžiosios valstybės e, gilinasi interneto klausimą. Tai yra jautras rytis ir gal galėtumėte uh, kažką daugiau apie tai pasakyti, ar tai čia vienkartinis toks atvejis, ar bus dažniau tai daroma ir bus įtraukiama į darbo atvarkę šis klausimas. Parce l'Internet est un phénomène global, il y a des... nous voulons tous une Internet. Tai yra pasaulinis e, fenomenas ir internetas yra būtinas žinioms skleisti žodžio laisvę užtikrinti, tačiau tuo pat metu internetas turi ir kitokių galimybių. Pavyzdžiui, e, per internetą gali būti išnaudojami seksualiai vaikai arba vykdomi tam tikri nusikaltimai, pasinaudojant interneto suteikiamą laisvę. Vyksta labai įdomios diskusijos ir jau keletą metų e, keliamos iniciatyvos interneto srityje e, Google, Google vadovas, Facebooko vadovas e, prisideda prie šių diskusijų ir mes sakome, kad reikėtų sukurti adekvačius reglamentus internetui, žinoma, išsaugant reikalingą laisvę ir inovacijų potencialą, kurį e, turi internetas. Be abejo, mes galime tik patvirtinti tą faktą, kad ateityje internetas visuomet išliks e, didžiojo aštuoneto darbo tvarkėje. Pone pirmininkė, vis dėlto ir toliau seksiu šį klausimą, dar nenuraminat mane. Ir dabar norėčiau paklausti, ar esate pasirengę informuoti mus apie tolimesnės direktyvas e, dėrybas dėl interneto, nes manau, kad toks sprendimas tikrai bus svarus ir atsilieps ateičiai. Tiesą sakant, nebuvo tokių diskusijų. Tai buvo pasikeitimas nuomonėmis, labai bendro pobūdžio, tam tikras e, minčių, idėjų išdėstymas ir netgi buvo kalbama apie E8 įsteigimą, kuriame dalyvautų interneto pramonės pagrindiniai veikėjai bei valdžios institucijos. Aš nesakyčiau, kad tai buvo dėrybos. Mes paprašėme, kad e, tie atsakingi didžiųjų interneto bendrovių pareigūnai e, pristatytų savo viziją apie šios pramonės ateitį. Ir mes, didžiojo aštuoneto nariai, taip pat išsakėme savo e, norus ir interesus bei rūpešius susijusios su internetu. Tačiau iš tiesų galiu pasakyti, kad nebuvo konkrečių e, rezultatus atnešinčių dėrybų. E, Nigel Farage. Na, mes nesikį kalbame apie eurą Ir kai aš sakydavau, kad reikės padėti šalį, kiekvienas į kitai prognozuodavau, sakydavau, kad nereikia, to nereikės daryti ir visą laiką būdavo teisus. Ir dabar vėl matome, kad ketvirtas iki reikia gelbėti Graikiją ir vėl jūs sakot, kad nereikia. Taigi dabar norėčiau paklausti jūsų rimtesnio klausimo šiandieną. Na, tai pažiūrėsime tai, kas vyksta Portugalijoje, Airijoje, Graikijoje. Tai, tai, tai iš tikrųjų ten yra valstybės įsiskolinimas, kurį tenka konstatuoti. Ir tai yra susijęs ir su Europos centrinio banko integralumu. Ir manau, kad negali toliau tęstis ta situacija, kai toliau perki savo prastus e, kreditus. Tai e, sutinkate, ponė Barosas, to, kad dabar e, prastoje situacijoje atsidūrė pati, pačio Europos centrinio banko finansai. Ne, su tuo nesutinku nes manau, kad Europos centrinis bankas yra labai patikima institucija, kuri labai protingai ir apdairiai elgesi. Ir manau, kad visas valstybės narės eurozonoje gerbė banko sprendimus. Taip, eurozonoje yra sunkumu. Ir kaip jau minėjau, tai tiesą sakant, šie sunkumai neapsiriboja vien tik tais eurozonų. Na, jūs dėl loginių priežasčių visuomet užsipuolate eurozoną. Na ir tiesą sakant, statistiniu požiūriu, eurozonos vidutinis įsiskolinimas yra mažesnis negu jungtinės karalystės įsiskolinimas, tačiau yra problemų, nes pirmas iki. E, uh, susidarėme su problemomis e, išplaukinančios iš pinigų sąjungos, be atitinkamos institutinės sąjungos kuri padėtų išspręsti e, tas problemas. Dabar turėsime tinkamą visapusišką atsaką ir Europos centrinis bankas ir toliau dės pastangas, kad e, euros būtų finansiškai stabili valiuta. Vakar e, buvo pateikti spaudoje skaičiai ir buvo pasakyta, kad ECB e, e, 109 eurų pagalba Graikijai. Ir dabar. E, ir jeigu toliau šitą padėtis tęsis, tai tikrai bus e, sudėtas smag, sm, didelis smūgis ECB. Ar sutinkate su uh, ponu Junkeriu? Tiesą sakant, nes jisai sakė, kad euro padėtis yra tokia rimta, kad reikia meluoti visuomeniai. Tiesą sakant, aš ne, nemeluoju ir uh, komisijami visuomet e, teikia labai patikimą informaciją apie padėtį. Tai padėtis sudėtinga. Nuo pat pradžių tai labai sąžininkai pripažinome, tačiau ir nebandėme situacijas gražinti. Kaip, kaip sakėte, Europos centrinio banko patikimumas remiasi valstybių narių vyriausybių valia dėti visas reikalingas pastangas. Taigi aš nebejoju nei dėl Eurozonos, nei Europos centrinio banko. Tikiu, kad Europos centrinis bankas sugebės apginti Euro, Eurozonos interesus, o taip pat tikiu ir valstybių narių vyriausybių gebėjimu e, teikti visas garantijas tam, kad mūsų Europos centrinis bankas atlikti savo užduotis. Ir yra kitų e, centrinių bankų tiek e, Europoje, tiek ir kitur, kurių situacija yra gerokai prastesnė negu Europos centrinio banko, nes tai yra patikima, tarptautiniu lygiu patikima uh, e, ES institucija. Madam Stiklė. Ačiū, pirmininkė. Europa vis plečiasi ir plečiasi. Ir matosi, kad nuolat nepavyksta pasiekti konsensuso. Pavyzdžiui, Vokietijos pozicija dėl Libijos ir Italijos noras nepripažinti Schengeno vizų tai iliustruoja. Kaip galėtumėte paaiškinti, kaip įmanome kurti bendrą politiką tarptautinio saugumo e, srityje, pavyzdžiui, jeigu nėra konsensuso ir kai negerbiamos demokratinės valstybių narių teisės reikšti savo interesus? Ačiū kalbant atvirai, aš nelabai suprantu, dėl ko būkštaujate. Mes esame 27 demokratinių valstybių sąjunga. Ir kalbant apie bendrąją saugumo, užsienio ir saugumo politiką, esame sutarę, kad sprendimai turi būti primami vienbalsiai. Tai jeigu nepavyksta sutikti visoms valstybėms narėms vienbalsiai, negalime primesti to sprendimo tom šalims, taigi mes pilnai gerbėme e, savo valstybių narių ir ES demokratiją. Aš manau, kad mūsų kaip Europos piliečių interesas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės išorės reikalais veiktų kartu. Tai yra akivaizdu. Šiandien Europoje nedidžiausios valstybės narės neturi e, reikiamų svertų, kad lygiavertiškai kalbėtųsi su JAV, Kenija ir kitomis didžiosiomis jėgomis. Tačiau visi kartu mes ES galime kai ką pakeisti. Taigi tikiuosi, kad šis procesas prisidės prie didesnės konvergencijos, taip pat ir kalbant apie politinius reikalus tarp valstybių narių. Ačiū. Papildomas klausimas. Taip. Ačiū. Pirmas dalykas, minėjau pan-europinės partijos. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl mokesčių mokėtojai turėtų finansuoti politinės partijas? Taip pat paaiškinkite, kiek jos yra naudingos ES tikslų siekiant. Kitas klausimas susijęs su Cathy Ashton. E, žinau, ji labai retai lankosi komisijos posėdžiuose. Ar Junktinė karalystė tinkamai atstovaujama komisijoje? Tai yra du klausimai. Pirma, Europos partijos, kaip žinote, yra pripažįstamos kaip svarbio, svarbios e, organizacijos sutartyje, kurią ratifikavo visos valstybės narės. Taigi e, e, egzistuoja priežastis remti Europos partijas, kadangi jos iš tikrųjų yra Europos institucijos pripažįstamos tokiomis sutartyje. Antra, dėl Ketai Ašton. Žinote, kad ji yra ne tik komisijos vicepirmininkė, bet taip pat yra ir vyriausiai galiotinė, todėl jos darbas yra be galo uh, užimtas. Ji turi atstovauti Europos Sąjungą labai daug keliauti. Atkeliauja daug daugiau nei kiti komisarai, ji labai stengiasi dalyvauti beveik visose komisijos posėdžiuose, tačiau noriu pasakyti, kad komisarai neatstovauja šalių, jie skiriami šalių, bet neatstovauja savo šalių, jie atstovauja Europos Sąjungą. Ir mes visi priimame priesaiką, kad neatstovausime savo atskirų šalių. Mes bandome būti nepriklausomi ir ginti bendrus ES interesus. Galiu Jums pasakyti, kad Didžioji Britanija puikiai atstovaujama visose ES institucijose. Ačiū dabar Martin Šulc. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad kiek pavėlavau, nes tiesą sakant laukiu ir iki pat galo. Pone Barosim. Atsižvelgiant į tą rimtą situaciją, kurią atsidūrėme mes Europos Sąjungoje, norėčiau Jūs paklausyti štai ko. 2008 metai buvo gilios pam krizės metai. 2009 metais dėl tos bankų krizės kilo gilios, gili ekonominė krizė. Bankų deficito perimimas 2010 metais nuvedė link e, valstybių biudžetų krizės. Ir valstybių biudžeto e, krize lydėjo taupimo orgiją, be kita ko e, reikalaujama, kad ir ES taupytų ir to pasakojo kai kurios valstybės narės susiklosti dramatišką situaciją. Taigi kyla pavojus, kad 2011 ir 2012 metai po banko ekonominės ir biudžeto krizės taps socialinės krizės metais Europoje. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija yra pasirengusi kartu su mumis diskutuoti apie tai, kaip reikėtų uh, E, padėti žmonėms tose valstybėse narėse, kuriuose dėl taupimo žmonės atsidurs socialinėje krizėje? Ir ar manote, kad galima būtų pagerinti socialinių sistemų e, finansavimą, o taip pat ar esate pasirengę e, diskutuoti su mumis apie euro obligacijas tam, kad tai būtų tarsi naujas finansavimo šaltinis, kurį galėtume investuoti į darbo vietų kūrimą. Dar šiandien, ponė Šulcai, Europos komisija prireko, parėmė rekomendaciją kiekviena iš 27 valstybių narių bei bendrą komunikatą, kuriame būtent e, kalbama apie tai, e, ką jūs aptarėte. Tas klausimas aktualus ir mums. Mes visi puikiai suprantame, kad biudžetinė drausmė, kuri šiandien yra būtina, yra reikalinga tam, kad sumažėtų biudžeto e, deficitas ir kitos problemos. Tačiau ta drausmė įgyvendinti nėra taip lengva. Mes e, suprantame, kad kiekvienas euras sutaupytas mažinant skolą bus naudingas e, mokykloms, ligoninėms, socialiniams saugumams, keliams ir panašiai. Tai yra tikroji drausmė. Būtent todėl mes turime stengtis konsoliduoti biudžetą labai rimtai, kad būtų atkurtas visuomenės pasitikėjimas ir tuo pat metu mes turime vykdyti struktūrinės reformas, kad būtų atkurtas konkurencingumas ir apsaugoti labiausiai pažeidžiami subjektai. Jūs turbūt matėte dokumentą, kurį mes šiandien priėmėme. Jame e, išvardinami visi klausimai susiję su darbo rinka ir socialinė e, darbo rinkos pusė. Kalbama, kaip kiekviena valstybė narė turi spręsti susijusias problemas ir siekti tikslus, kurie yra bendri mums visiems. Ačiū toliau e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Labai atsiprašau, bet kiekvienam jūsų buvo skiriama po vieną minutę, jūs kalbėjot minutę 52 sekundės. Labai atsiprašau, bet jūsų laikas baigėsi. Taip pat kaip ir ponui Konbenditui, kad buvo, ar ponui Zahradil. Aš nesuteikiau jiems e, antro klausimo galimybės. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Well, but we have uh, rules, Mr ponė mm, frakcijos pirmininkė, bet mes vadovėmės taisyklėmis. Labai atsiprašau, kad taip yra ir labai apgailestauju, bet taip yra. Spontaniški pasisakymai. Didžiojo aštuoneto vadovų susitikimas. Marko Skurija teikia apie tai klausimą. Vieną minutę. Grazie Presidente, in realtà io non volevo intervenire sul... Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš tiesų nenorėjau klausti apie didįjį aštuonetą. Aš norėjau pono Baroso paklausti apie kultūrą. ES yra įgyvendinama labai daug programų, kuriomis jauni žmonės ir ne tik jauni žmonės skatinami e, susitelkti ir e, sukurti tikrą švietimo ES, kurią vienyje tokios programos kaip e, Kumenijus. E, E, ir panašios programos. Turi būti sukurtas realus jaunimo forumas, supra, kad žmonės galėtų suprasti, jog jie yra tikri europiečiai. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Well, uh, we have a topic. Uh, the topic is... Betgi yra tema pateikta. Didysis aštuonetas. Prašom, kolega. Sì, grazie. Era, si vede, abbiamo... Ačiū. Matau, kad e, nesusišnekėjome. Aš sakiau, kad komisija, aš norėjau sužinoti, kaip komisija galvoja, kokia bus tų programų ateitis. Tos e, mokymosi e, programos baigėsi netrukus ir apie tai mes kalbame kultūros komitete. Kaip Europos komisija ketina toliau programuoti uh, šiuos veiksmus po 2014 metų. E, šios problemos rūpi labai daugeliu žmonių, e, ypač valstybių narių jaunimui. Europos komisija yra suinteresuota e, propaguoti ES kultūrinę dimenciją. Aš pats tuo klausimu labai domiuosi ir aš jau keletą metų susitikinėjau su šios ryties pagrindiniais veikėjais. Mes stengiamės teikti jau šio mėnesio pabaigoje pasiūlymą dėl skirtingų sektorių finansavimų, skaitant ir kultūrą, ir be abejonės bus pateikta daug svarbių pasiūlymų šioje srityje. Kalbame apie įvairių taikomų priemonių racionalizavimą ir norime garantuoti tas programas, apie kurias jūs kalbėjote. Tikimės, kad jų tikslai bus įgyvendinti. Nes, kaip žinia, tos programos yra labai svarbios ES piliečiams stengiantis įtvirtinti kultūrinės vertybės. E, Madam Sarah Ludford. Ačiū. Pone Sara Ledford, ačiū pirmininkė, aš laikysiuosi nustatytos temos. Pirmininkė Barozo komisija vakar priėmė paketą priemonių kovai su korupcija, kuri kainavo Europai, kairuoja Europai 120 milijonų eurų per metus. Milijardų, atsiprašau. Tačiau E, daugelis valstybių narių Transparency International reitinguose yra labai žemai. Taigi, ar nebūtų gerai, jeigu e, būtų korupcijos klausimas iškeltas didžiojo aštuoneto susitikime? Vienintelis dabar panašus klausimas yra skirtas besivystančiomis šalims, o niekas nemini to, kad išsivystančios šalis turi spręsti problemas savo vid šalių viduje. Man atrodo, kad nedėrėtų praleisti šios progos pakalbėti apie korupciją ir kišininkavimą e, šiame susitikime, ypač, kad viena iš didžiojo aštuonių narių Rusija yra 128, 78 vietoje šio reitingo. Ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, korupcijos klausimas buvo aptartas e, susitikimo su Afrikos lyderiais metu. Tačiau galiu pasakyti, kad didžiojo 20-ko lapkritį darbo tvarkėje šis klausimas bus labai svarbus. Kai egzistuoja korupcija, tai yra ir korumpuotieji, ir korumpuojantieji. Ir e, didžiojo aštuoneto šalis taip pat buvo nagrinėjamos susitikime su Afrikoje. Ir galiu pasakyti gerą žinę. Paskelbiau, kad komisija imsis iniciatyvų siekiant padidinti skaidrumą. Tai yra geras ar blogas pavyzdys priklausomai nuo perspektyvos tų klausimų, kai mažiau skaidrumo palengvina tam tikriems režimams e, būdą pasinaudoti, neskaidriai pasinaudoti e, iš žaliavų gamtinių išteklių gautomis pajamomis. Taigi tokiu kampu mes palėtėme šį klausimą tame susitikime. Ačiū. Dabar ponas Peter Vandalen. Pane pirmininkės, ką tik kalbėjote apie Europos centrinį banką ir nurodėte, kad ECB yra nepriklausoma institucija. Tačiau nesutinku su tuo, nes Graikijos krizės akivaizdoje ECB elgesi šališkai. Ir kaip komercinis bankas ECB išleido milijardus eurų e, prastoms obligacijoms, o dabar ECB nesutinka su Graikijos skolos rektorizavimu. Taigi kaip ketinate užkirsti e, kelią tokiai dvigubai funkcijai, kurią turi ECB ir tarsi užkirta kelią, tokiu būdu kelią Graikijos skolos restruktūrizavimui. ECB yra nepriklausoma institucija. Ir tai įtvirtinta ne vien tik tais sutartyse, tai teisinėme pagrinde, bet galiu pasakyti, remiantis septynių metų patirtimi, dirbant savo darbą ir neletai tenka jame susidurti su ACP ir jo pirmininku, tai dabar galiu e, pasakyti, kad Europos centriniam bankui nereikalinga mūsų pagalba, nepriklausomumo užtikrinimo, dėl skolos restruktūrizam tai yra įvairių galimybių, teigia analistai. Taigi mes analiz, atsižvelgėme visas diskusijas, tačiau komisijos pozicija buvo jau aiškiai išdėstyti. Manome, kad skolos rektorializavimas nėra uh, alternatyva valstybės narės pastangoms užtikrinti fiskalinį konsolidavimą. Štai tokią poziciją mes išdėstame ir pasiliekame prie jos. Į tą Figaredo. Dėkuoju, pane pirmininkė. Didžiojo aštuntuko kontekste norėčiau paklausti komisijos pirmininko. ar bus aptartas finansinių rinkų reguliavimo klausimas, o konkrečiai finansinių sandorių apmokestinimo klausimas. E, ypač kai kalba eina apie išvestinius finansinius produktus, taip pat e, kai visą tai yra susijęs su reitingamo agentūrų veikla, nes iš jį šiuo metu yra nepatikima ir neskaidri. Taip pat e, gal, turint galvoje problemas Airijoje, Portugalijoje ir, ir Graikijoje, tenka konstatuoti, kad prasidėjo procesas, e, kurio pasakoje yra šiam šalims primetamas išnaudojimo mechanizmas, išnaudojama šios šalis, jų ekonomika, e, darbuotojai ir tokiu būdu atsiranda daugiau skardo ir neligybės. Ar nemanote, kad tai prieštarauja mūsų sutartyse įtvirtintiems um, principams? Na, kai kalba eina apie pasaulinės finansų rinkas, tai pirmiausia, didysis dvidešimtukas gilinasi į šios klausimus. Tai yra tas pasaulinis forumas, kuris rūpinasi šiais dalykais. Tačiau ir didžiojo aštuntuko kontekste aš e, iškėliau finansinių sandorių apmokestinimo klausimą. Taip pat e, kalbėjau ir apie pagalbą vystimuisi ir aš manau, kad e, tokius Andrė apmokestimas galėtų būti vienas iš pagalbos vystimusių šaltinių. Tai ir minėjau didžiojo aštuntuko kontekste. O dėl kito jūsų klausimo. E, kalbam apie e, eurozonos valstybių narių įsiskolinimą. Ir tiesą sakant, mes negalime imtis jokių priemonių, kurios prieštarautų mūsų socialinės ekonomikos principams. Pone Baroso, didžiojo aštuoneto vadovų susitikime buvo kalbama apie kaiminystės politiką Viduržėmė jūros regione. Jūs pats ES vardu e, pasižadėjote milijoną kablelis 20, atsiprašau, 1,24 milijardų paramą E, tai gali atrodyti kaip parama pietinėms valstybėms. Iš komisijos tarpinio dokumento matome, kad e, pradinėme etape 150 buvo skirta rytams, o likusi sum, milijonų buvo skirta rytams, o likusi suma pietų jungtinėms valstybėms. Kaip Jūs galėtumėt paaiškinti, kad vienodų siekių siekime abiejose kaiminystės politikose ir kaip galite patvirtinti, kad vienodai dėmesio skiriate ir rytų kaiminystėj, ir pietų viduržėmio jūros regiono politikas, kaiminystės politikai, kai pinigai yra skiriamos labai skirtingos sumos? Aš labai atvirai e, galiu pasakyti, ponė Sariušai Volskai, kad aš suprantu, kas jums rūpi dėl rytų kaiminystės. Tačiau tiesą sakant, manau, kad svarbiausia yra nesukurti konkurencijos tarp rytų ir pietų. Mums reikia abiejų kaimynų. E, Ir dabar svarbu yra padėti toms valstybėms, kurioms mūsų pagalba yra labiau reikalinga ir ta pagalba turi būti efektyvi. Ir šiandien mes matome, kad kaiminysės politika yra plačiai peržiūrima ir jo to peržiūros pagrindinis tikslas yra akivaizdus. Mes neperskirstome lėšų tarp rytų ir pietų valstybių. Mes tai darome pagal kiekvieno partnerio e, pažangą pagal tai, kaip jie sugeba įgyventi reikalingas iškeltas sąlygas. Valstybės, kurios nusipelno daugiau, gauna daugiau. Mes nenorime kažkokio iš anksto numatyto plano, kad į vieną voką bus įdėta tokia suma valstybei A, į kitą voką kitokia suma valstybei B. Tai nebūtų teisingas požiūris. E, mes norime įgyvendinti savo įsipareigojimus ir rytiniams kaimynams, ir mūsų kaimynams viduržėmė jūros regione. Ačiū ponė Desarmės. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su ankstesniu klausimu ir jūsų atsakymu. Jūs ką tik kalbėjote apie pagalbą, kuri yra skiriama pirmiausia arabų valstybių naujai atsirančiams demokratinėms valstybėms. 1,24 e, e, milijardai iš viso yra skiriami e, ES dalinasi tą sumą su valstybėmis narėmis. Jūs sakėte, kad tai skiriama pagal sąlygas. Aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Sąlygos yra nustatomos dėl tam tikrų kriterijų. Laisvi rinkimai, žiniasklaidos laisvė žodžio, laisvė kova su korupcija, teismų nepriklausomybė ir daugelis kitų kriterijų. Jūs puikiai juos pažįstate. Taip pat e, ir kariuomenės ir policijos reforma. Ir aš norėčiau sužinoti, kas tose naujai atsirandančiose arabų demokratinėse valstybėse e, sugebės patenkinti tuos kriterijus, jeigu parama bus teikiama remiantis tų sąlygų įgyvendinimu. Ar taryba turės vadovautis savo apsisprendimo gale? Mūsų siekis, aš tikiuosi, kad jūs ją suprantate, yra leisti komisijai vadovauti šiam darbui. Aš labai didžiuojasi, kad Europos komisija e, su ypatinga įgaliotinė iš karto pateikė e, mūsų atsako pirminį variantą ir dabar mes maždaug žinome, kaip bus elgiamasi e, Šiaurės Afrikoje ir Viduržėme jūros pakrantėse ir žinau, kad tarybos lygių taip pat yra suprantama, kad Europos komisija atliks lyderės vaidmenį šiame darbe ir komisija yra atskaitinga parlamentui. Aš manau, kad tai yra susiję su parlamento interesais ir su parlamento pastangomis dalyvauti šioje veikloje. Aš e, žinau, kas vyksta kai kuriuose arabų valstybėse. Tai yra strateginės reikšmės įvykiai ne tik toms valstybėms, bet ir pasaulio demokratijai, musulmoniškojo pasaulio demokratijai ir net mums patiems Europoje. Todėl mes e, turime e, mobilizuoti tam tikras priemonės, kurios yra naudingos ir mūsų visuomenėms, kad mes greitintume mūsų kaiminių valstybių demokratinį per, pakeitimus, pasikeitimus. Ačiū toliau Salavakos. Ačiū pirmininkė. Aš skaičiau ekonominius duomenis, perskaičiau ekonominius duomenis 2009 metams. Ir ten buvo pasakyta, kad 58 milijardai dolerių e, tarptautinio BVP buvo pasiekta. Tuo pat metu, kalbant apie pinigų politiką, manau, kad turime kalbėti ir apie naujuosius dolerius, tačiau mes naujos valiutos neišleidžiame. Ekonomistai nesutarė dėl labai daugo, tačiau išaiškėja keli dalykai, būtent kad mes kalbame apie labai brangias paskolas ir taip pat kad nesugebėsime pereiti prie makroekonominės situacijos, kadangi dabar susidurėme su recesija. Euro obligacijos. Pirmininkė, ar jas laikote priemonę kaip atlikti, kaip, kaip išgyventi dabartinius pokyčius? Kalbama griežtai apie didįjį aštuonę, tai jo susitikimą, tačiau gal kai kurie klausimai ir būtų susiję. Dabar pirmininkui Barozo žodis. E, taip, šis klausimas bus aptartas pirmoje diskusijų pusėje, tačiau parlamento nariai galiu atsakyti, kad komisijos pozicija bėgant metams buvo atvira ir mes palaikėme euro obligacijų idėją. Vienas mano pirmtakų jau pateikė šią mintį tačiau nepavyko pasiekti susitarimo tarp valstybių narių. Dabar valstybės narės sutarė dėl to, kad reikia sukurti Europos stabilumo mechanizmą, kuris taps pirmąją, pač, pirmaujančią tarptautinę finansinę instituciją. kalbant apie finansinį stiprumą. Ir manau, dabar reikia pagalvoti, kokias pastangas tam turime dėti. Tuo pat metu mes išliekame atviri diskusijoms su valstybėmis narėmis ir, aišku, Europos parlamentu dėl euro obligacijų įvairių alternatyvų, e, su sąlyga, kad valstybės narės norės svarstyti tokią galimybę. Tai yra, be, aišku, labai svar, svarbi sąlyga. Aišku, ačiū pirmininkė už atsakymą į šį klausimą kuris labai problematiškai susijęs su didžiuoju aštuntuku. Dabar ponas Andriu Broms vienai minutiai. Ačiū. E, Pasarojo meto didžiojo aštuoneto susitikime buvo pasakyta, kad 40 milijardų dolerių skiria Egiptui ir Tunisui kovai už demokratiją. Taip pat pareiškime buvo sakoma, kad remiamos vidurio rytų šalis ir jų noras pereiti ne tik prie demokratijos, bet ir prie rinkos ekonomikos, kad galėtų jos pasinaudoti globalizacijos atnešama nauda ir taip pat investicijomis. Aš neprieštaraučiau, kad paramos gavėjai puoselėtų demokratinės institucijas ir procedūras. Tačiau ar nekeista, kad paramos gavėjams yra nurodoma, kokias ekonominės politikas turėtų pasirinkti, o kurių ne? Aišku, donoris negali nurodinėti naujosiams demokratijoms, kokius demokratinius apsisprendimus jos turi daryti. Ačiū, jūs turit kalbėti kiek lėčiau, kadangi vertėjai nespėja. Pirmininkė. Aš sutinku su ta perspektyva, kurią priėmė didysis aštuonetas. Manau, mums visiems svarbu, kad tose šalise būtų ne tik atviros visuomenės, bet ir atviros rinkos. Šios šalis yra mūsų kaimynės ir, manau, geriausia galėtume jiems padėti skatinant priekybą niekada negalėsime jiems e, suteikti tiek pinigų, kiek jom reikia, jeigu jos bus užsidariusios. Magrebo šalise, pavyzdžiui, kaip žinote, priekyba, tarpusavio priekyba yra visiškai nežymi. Jos prašo, kad mes atvertume savo rinkas, bet tarpusavėje jos neprekiauja. Taigi, manau, svarbu pasakyti joms, kad taip norime jūs palaikyti, bet turite atverti savo ekonomiką, ją integruoti matome, kad šalių pažanga labai ryškiai susijusi su jų gebėjimu integruotis į globalią ekonomiką. Pažiūrėkite į Aziją. Net ir šalis, kuriuose neužtikrinama demokratija, atvėrusios savo e, rinkas, e, labai didelės naudos susilaukia iš to. Ačiū. Dabar e, kolega Gabrielė Albertini kalbės. Grazie, Presidente. Presidente Barroso. La... Dėkui, ponė pirmininkė, ponė Baroso. E, diskusijų pabaigai dėl didžiojo aštuntuko norėčiau sužinoti, ką turėjo galvoje taryba, sakydama, kad tik tais e, ekonominė pagalba gali padėti išspręsti konfliktus. Taigi, tik tokiu būdu galima būtų užtikrinti pažangą ir išvengti konfliktų. ES yra svarbi partneris didžiojo aštuntuko kontekste. Ar sutinkate su tuo? Ir ar sakėte palestiniečiams, kad jūs palaikysite vieną šalį jų žingsnių rugsėjo mėnesį? Kai dėl artimų rytų taikos proceso, tai nežinau, neprisimenu ne vieno tarptautinio sutikimo per 30 metų, kai nebūtų paklaus, iškeltas šis klausimas. Taigi mes paraginame abi e, šalis e, dalyvauti darybas ir pasiekti e, rezultatų artimųjų rytų taikos procese mes turime e, viziją dėl pagrindų surimo. Tačiau e, buvo skirtingai reaguota į šios vizijos skirtingus aspektus. Būsiu atviras, tarp didžiojo šeštintukų partnerių žvelgiama į skirtingai į įvairius e, sprendimo būdus, be kita ko ir į sienas, 76 metų sienas. Taip pat uh, skirtingai žiūrima į vienašališką e, palestiniečių siekį paskelbti nepriklausomybę generalinė asamblėjoje, jungtinėse tautose. Ir aš manau, kad ES reikalinga bendra pozicija dėl šio klausimo, būtent tai ir aptarėme su valstybėmis narėmis. Pane Marika Bernara Patul. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Baroso, Didysis aštuonetas nusprendė surinkti 40 milijardų eurų Tunisui ir Egiptui, kaip jau buvo pasakyta. Taigi ES turės reikalauti daugiau skaidrumo, matomumo ir e, kontrolės, e, kaip ši prama yra įgyvendinama. Reikėtų išskirti keturis pagrindinius akcentus turėtų būti užtikrinamas demokratiškumas ir skaidrumas vykdant e, bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis. Antras dalykas turi būti laikomas žmogaus teisų, bet taip pat turi būti užtikrinamas pilietinės visuomenės organizacijų veiklos laisvumas ir turi būti organizuojama pagalbos valdymo sistema efektyvesnė e, kad ES pastagos nenueitų vėjams. Pone Baroso, mes e, turėtumėme pasirūpinti, kad pagalba pasiektų visuomenę. Kokius priemonėmis Europos komisija, kad taip atsitiktų. Pone parlamentarė, jūs pasakėte būtent tai, apie ką aš galvoju. Aš visiškai sutinku su jumis. Štai ką mes dabar darysime. Mes stengsime pritaikyti visą eilę priemonių, kurios leistų užtikrinti, kad priemonės, kurias įgyvendame mes ir mūsų valstybės partneris, būtų įgyvendinamos teisingai ir ryštingai. Aš galiu Jūs patikinti, kad ne tik Europos komisija ir jos tarnybos, bet ir, kita, ir ypatingo įgaliotinė, kuri paskyrė savo ypatingai pareigūną e, atsakingą už šį regioną, atidžiai stebi programų gyvendinimą. Mes manome, kad toks dialogas galėtų padėti e, toms valstybėms pirmiausia, būtų galima aktyviau leisti dalyvauti pilietinį visuomenę. Aš neseniai susitikau su Tuniso administracija pačiame Tunise, sustikau ir pilietinės e, e, visuomenės atstovais, moterų, profsąjungų organizacijų atstovais. Ir aš mačiau, kaip svarbu toms organizacijoms, kad mes padėtume ne tik vyriausybei, bet ir pilietiniai visuomeniai. Ir kaip ponės Sarnės e, ką tik sakiau, ES dalyvavimas šiuo požiūriu užtikrinant efektyvę pagalbą, taip pat bus labai svarbus. Mes tengiamės e, padėti tų jaunų demokratijų e, institucijoms. Džordžas Komosakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Per e, neseniai vykusi didžiąją aštuonėto vadovų susitikimą kalbėjote apie pasaulio ekonomiką. Jūs sutikote, kokių pastangų reikia imtis, kad e, visuomeninės išlaidos būtų uh, labiau subalansuotos ir tvaresnės ir kad būtų sukurta daugiau darbo vietų. Tai turi būti daroma galvojant apie visuomenę ir piliečius. Pažvelkime dabar į Graikijos pavyzdį. Nešiniai dešimtis tūkstančių piliečių uh, E, išėjo į gatves, į kelius, į aikštės aplink parlamentą. Tie žmonės yra beviltiški, niekas jų nestumė tas gatves, jie patys išeina ir reikalauja gražesnės ateities. Pirmininkė, jokia politika nebus veiksminga, jeigu jos neparems visuomenė. Graikijoje vykdoma politika iš esmės yra skirta tik uh, E, drausmės priemonių pritaikymui ir bankroto sukūrimui. Bet tai net nėra mūsų tikslas. Kokį ženklą mes galime duoti tiems žmonėms, kurie oriai ir taikiai reiškia savo nuomonės ir prašo šviesesnės ateities savo ir savo šeimoms. Ačiū. Visų pirma, aš noriu išreikšti solidarumą su Graikijos žmonėmis. Aš suprantu, kaip sunku dabar Graikijai gyventi Bet aš taip pat manau, kad politikos lyderiai ir po Europos ir nacionalinių lygių vyriausybėje, valdančioje partijoje ir opozicijoje e, yra susijusi su būtinybė parodyti, ką valstybės turi daryti. Be fiskalinio konsolidavimo, be reikalingų reformų krizė iš šios krizės neišbris. Realybė yra tokia, kad skausmingos priemonės Graikijoje negali būti išvengtos. Tie, kas sako priešingai, meluoja Graikijos žmonėms. Todėl aš kreipiuosi į Graikijos vadovus. Paaiškinkite labai sąžiningai ir atvirai Graikijos žmonėms, kokie sudėtingi dabar tai valstybei laikai ir ko, kaip sunku yra priimti tam tikrus sprendimus. Mes Europos komisija sakome, kad reikia sumažinti e, palūkanų normas Graikijai ir e, ypač už skolas, kurios suteiktos Graikijai. Bet tuo pat metu pripažinkime, Graikija pati turi prisidėti prie tų pastangų. Negali viena ar kita valstybė amžinai gyventi su tokiu dideliu įsiskolinimu. Tai būtų atvira, e, atviras sąžiningas signalas Graikijos vyriausybė ir Graikijos žmonėms. Tik taip Europa gali padėti Graikijos žmonėms. Čionas Beftovas. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Barozo. Džiaugiuosi, kad jūs e, didžiai aštuoneto susitikime iškėlėte eurozonos problemą. Tikrai e, išgyvename krizę ir visi tai žinome, tačiau, kaip ir minėjo ankstesnis kalbėtojas, daug valstybių narių, e, pavyzdžiui, Madride žmonės išėjo gatves Lisabonoje, protest, demonstracijos vyksta taip pat Graikijoje. Ar jau netėjo laikas, ponė Berozo, kad atsistotumėte ir pasakytumėte tiesą, kad, kad galimy, egzistuoja galimybė tom šalim leisti išeiti iš eurozonos. Ačiū. Aš labai gerbiu visas demokratinės valstybės ir ne man joms sakyti, ką jos turėtų daryti. Tačiau be abejo žinome, kad Graikija visai neketina išstoti iš eurozonos. Aš nuolat palaikau ryšių su Graikijos institucijomis, e, taip pat ir pagrindinė opozicijos partija ir puikiai žinau, kad jie visiškai nenori išeiti iš eurozonos. Taigi galbūt kai kurie iš jūsų, garbėjai nariai, norėtumėte, jog tos šalis išstotų iš e, eurozonos ir gerbiu tokius jūsų norus. Tačiau ši šalis labai pasišventusi europietiškam projektui ir mes tą pasišventimą remiame. Tačiau. E, neidealizuokite euro. Juk ir už eurozonos ribų yra šalių, kurios irgi susiduria su didžiulėmis problemomis. Pavyzdžiui, a, a, Islandija visai nepriklauso eurozonai, o subankrutavo. Islandija, kuri yra buvo turting, viena iš turtingiausių pasaulio šalių prieš krizę. E, pajamos vienam gyventojui labai didelės buvo. Ir Europos Sąjungoje yra šalių, kurios susiduria su panašiais sunkumais dėl, dėl per didelių išlaidų. Ne euras yra problema. Problema yra didžiulis, didžiulės skolos arba ekonomikos deficitas. Ačiū pirmininkė už tai, kad atvykote ir su mumis buvote visą valandą ir pateikėte atsakymus į kartais sudėtingus klausimus. Dėkoju visiems. Šios diskusijos baigiamos. Thank you.